Kolegas Ryby man pranešė, kad e, žaliųjų frakcija jisai stojo. Vengrijos institucijos taip pat man pranešė, kad ponas Janoš Ade yra naujasis e, e, Vengrijos prezidentas ir jis yra pakeičiamas ponų banky nuo 2012 gegužės pirmosios. Ir taip pat priminsiu, kad pagal trečiojo e, straipsnio antrosios pastraipos, darbo tvarkos taisyklių pastraipą, jis galės dalyvauti visose Europos parlamento e, struktūrose, jeigu ji nebus nustatyta, kad jisai. E, jeigu bus pateiktas atitinkamas raštinis pareiškimas, jog jis ne, neužima pareigų, kurios yra nesuderinamos Europos parlamento nario mandatu. Tai reiškia, ponia Bankė, sveikiname Jūs čia pas mus atvykus ir pradedant čia dirbti. Teisės reikalų komitetas e, e, gegužės, gegužės 30 dieną patvirtinto naujo e, nario mandatą. Tai yra ponia